Chers collègues, je vous propose de commencer notre... Kolegos, siūlau pradėti posėdį. E, dešimt minučių vėluojame. E, atsiprašau, ypač vertėjų, sako pirmininkė. Darbo tvarkė buvo išdalinta. Negavau pasiūlymų ją keisti, taigi ji yra patvirtinama. Kai dėl informacijos norėčiau Jūs informuoti dėl keturių dalykų. Pirmiausia, E, dėl jaunimo užimtumo konferencijos, kuri vyko užvakar Paryžiuje ir kur Europos parlamentui atstovavo mūsų institucijos pirmininkas Martinas Šulcas, kuris mm, norėjo, kad aš taip pat jį lydėčiau Taigi, būdama užimtumo e, reikalų komiteto pirmininkė, aš taip pat dalyvavau šioje konferencijoje. Ji vyko per du etapus. Pirma, užimtumo ir darbo ministrų susitikimas. Šioje sesijoje aš taip pat pasisakiau ir šios sesijos metu aš paminėjau, supažinau su mūsų darbais Taip pat išreiškiau e, tam, tam tikrus nerimą keliamų, keliančius dalykus. Taip pat e, minėjau, kad e, jaunimo užimtumo problemos neišspręsime vien tik didesnio judumo būdu nes tas judumas yra pagrystas savanoriškumu visų pirma. Taip pat priminiau, kad mūsų patirtis ir mūsų atlikti darbai mums leidžia suprasti, kad jaunimo užimtumo iniciatyvos nebus sėkmingos, jeigu nesirems geriausiamis praktikomis. Tai reiškia, kad reikia labai glaudžiai bendradarbiauti tarp socialinių partnerių, kuriant ir gyveninant tokias programas. Taip pat pabrėžiau, kad labai svarbu, jog lygiai grečiai su tokiomis jaunimo užimtumo iniciatyvomis būtų svarstomi ir e, augimo, e, augimą skatinantis elementai, taip pat ir periferinėse teritorijose. Taip pat e, partnerystės aspektas, kad jaunimą reikia aktyviai paremti visais būdais, taip pat skatinti jų, jų verslumą, dėgiant mikrokreditų programas ir juos mokant verslumo. Taip pat e, norėčiau paminėti du papildomus dalykus. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad reikia Kalbant apie jaunimo užimtumą, reikia atsižvelgti į tai, kad didėja skirtumai eurozonoje ir už eurozonos ribų. Taip pat paraginau ministrus, kad nuo dabar kiekvienas turėtų dėti visas pastangas rengiant darbo programą. Kaip žinote, būtina Kad tokios programos būtų veiksmingos, būtina, kad, reikia, kad būtų patvirtinta daugiametė finansinė perspektyva programa, taip pat Europos socialinio fondo e, lėšos būtų tinkamai paskirstytos ir kad būtų tinkamai finansuojama jų darbo programa. Kiek žinau, dabar tik šešios šalis, kurios e, pateikia nacionalinės programas, e, šios šalis yra Čekija, Vengrija, Lietuva, Latvija, Lenkija ir Slovakija. Mums tai atrodo svarbu. Mums atrodo svarbu, kad kiekviena šalis pasistengtų pateikti tokią programą. Ypač pabrėžiau šį dalyką todėl, kad lankydamiesi Graikijoje mes susitikome su užimtumo ministru ir mane labai pribloškė tai, kai jo paklausiau, kokiame etape yra jų programa skirta jaunimo užimtumui ir iniciatyvams, jis man atsakė, kad pirmiausia palauksime ir pamatysim, pažiūrėsime, kas įvyks per Paryžiaus e, susitikimą. Per šį Paryžiaus susitikimą 24 valstybių vadovai ir vyriausybių vadovai dalyvavo jame. Europos parlamento pirmininkas pasisakė, kad pabrėžtų, kaip svarbu prioritetą teikti jaunimo klausimams, mobilizuoti šią sritį. Mūsų tėvai buvo ta karta, kuri dėjo labai daug pastangų, tačiau jų pastangos buvo nukreiptos į ateitį, kad jie sukurtų tinkamą aplinką savo vaikams. Mūsų karta turėjo išgelbėti bankus. Tai nelabai sekasi. Ir dabar tėvai stengiasi išsaugoti savo vaikų darbo vietas. Taip pat jis jo buvo paklausta, kada parlamentas balsuos dėl daugiametės finansinės programos ir jis patikino vyriausybių ir valstybių vadovus, kad pinigai bus deblokuoti per Strasbūro plenarinę sesiją 20 lapkričio. Taip pat pasisakė įvairiausi valstybių vadovai ir vienas iš griežčiausių pasisakymų buvo padarytas Enrico Leta, Italijos prezidento, kuris rengs kitą konferenciją vyksiančią balandžio mėnesį. Kartu su Europos komisija Tačiau Europos komisija pati ketina balandžio mėnesį surenkti konferenciją skirtą e, apžvelgti, kaip valstybės narės e, kuria jaunimo iniciatyvų garantiją. O paskui Italija surenks vėliau šiek tiek e, konferenciją balandžio mėnesį, taip pat, kad būtų pasiusta aiškiai žinia prieš Europos parlamento reikimus, kad dar kartą būtų mobilizuotos tos idėjos, kurios buvo patvirtintos Berlyne Paryžiuje ir Romoje, kurios bus patvirtintos. Be kitų, taip pat norėčiau priminti su Suomijos pasisakymą, kurio metu buvo smulkiai apibūdinti mechanizmai įtvirtinti šioje šalyje ir kaip kitos valstybės narės galėtų pasiremti jais. Taip pat, taip pat buvo kalbama apie darbuotojų ko komandiravimo direktyvą. Tai čia lygiai grečiai su jaunimo nedarbo klausimu, dempingo klausimu ir buvo aptar, reikia užtikrinti jaunimui teigiamų siūlomų darbo vietų kokybę. Pirmininkas Barozo tai turėjo atsakyti į šį klausimą. Jis e, pasakė, kad dabar nuo tarybos priklauso, ji turi e, kitoje EPSCO taryboje surasti sprendimą, o Hermanas Van Rompujus padarė, taip pat apibendrino, pasakydamas, kad jeigu EPSCO nepavyktų primti susitarimo, šis klausimas bus aptariamas Europos vadovų taryboje, jis pats tuo pasirūpinsęs. Pabaigiant, noriu dar du dalykus pasakyti. Pirma, kai kas galbūt savęs klausia, kad ar negeriau būtų tarp vyriausybinių lygių spręsti šį klausimą. Bet e, realybėje man susidarė įspūdis, kad būtų užtikrinta gera dinamika, jeigu uh, jeigu kompetenciją prisimtų valstybės narės ir ją įgyvendintų. E, prezidentas Holandas taip pat priminė, kad būtina užtikrinti, jog visi greitai parengtų savo darbų programas, kad reikia parengti tinkamą sistemą, kaip galima būtų integruoti jaunimą į darbo rinką ir kad jaunimui teikiami pasiūlymai turi būti kokybiški. E, taigi, manau, kad buvo naudinga Jums pateikti šią informaciją. Antras pranešimas, kurį norėčiau e, Jums perduoti. 25-26 mūsų posėdžio numatyto 27 dienos 26 dienos posėdis e, anuliuotas, galite įsirašyti tai savo darbo atvarkę. Trečiasis pranešimas dėl vertimo žodžiu, kuris nebuvo panaudotas. Apie tai informacijos neturiu. Ir tiesiog e, konstatuoju tai. Ir kaip yra įprasta, mūsų komiteto darbe. Mūsų posėdis yra transliuojamas intranetu. Trečiasis darbo tvarkės punktas mūsų posėdžio įvykusio e, rugsėjo 18 e, protokolas išdalintas ir jeigu niekas neturės jokių pastabų, laikysime, iki posėdžio pabaigos laikysime jį patvirtintų. Ar būtų patogu, jeigu jūsų e, punktą svarstytume po balsavimo? Ar, ar tiktų toks darbo tvarkės jeigu, pertvarkymas? Jeigu taip, tuomet ačiū. Ir dabar šeštasis darbo tvarkės punktas. Ir žodį e, suteikiu ponui Serkas, kuris pristatys diskusijų ir debatų eigą bei turėsime galimybę pasikeisti nuomonėmis ir aptarti dėrybą su taryba dėl trečiųjų šalių piliečiams numatytų galimybių atvykti į ES šalis dirbti sezoniniam darbui. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes pasiekėme paskutinį šio te, svarbaus teisės akto svarstymo etapą ir noriu Jums priminti, kad iniciatyva šioje srityje e, yra pono Koferatė ir noriu padėkoti ponui Martynės, e, kuris tikrai labai padėjo mums varstant šį klausimą su taryba. Įvyko daug trialogų, paskutinis jų spalio mėnesį ir per jį pavyko pasiekti visapusiško susitarimo tarp tarybos ir parlamento komisijai pritarus. E, šiam pasiektam susitarimui e, pritarimą davė ir koreperai. Aš galiu kalbėti ir prancūziškai, sako kalbėtojas.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 mūsų darbo svarstant šį teisės aktą etapas ir norėjau pasidžiaugti kolegos Sardžio Koferatį indėliu, padėkoti jam už jo indėlį, nes jis tikrai ilgą laiką dirbo rengiant šį teisės aktą ir draugė su mano padėjėja Klara Martynės mes dalyvavome paskutinėme trialoge įvykusiame praėjusį mėnesį ir jame pavyko pasiekti visiško tarybos ir parlamentos sutarimo. E, Sergio Koferati buvo, e, buvo vienas iš pranešėjų ir, ir mes su juo aptarėme šį susitarimą. E, Koreperų posėdėje šiam susitarimui buvo pritarta spalio 29 ir aš tikiuosi, kad balsuojant parlamente kolegos balsuos už šį pranešimą. Rekomenduoju kolegoms balsuoti už jį, nes visiškai neperdėdamas galiu pasakyti, kad mums pavyko pasiekti visų išsikeltų tikslų. Uh, pasiekėme visiškos konvergencijos pagal 50 straipsnį, o taip pat e, įraž, pavyko įtraukti mūsų nuostatas į 16 straipsnį ir kitus straipsnius ir visais aspektais e, užtikriname darbo pasidalymą tarp mūsų ir komisijos bei pasiekėme vienodo traktavimo e, socialiniais klausimais ir darbo rinkoje. Tai reiškia, kad trečiųjų šalių piliečiai dirbs tokiamis dirbs nediskriminacinėmis sąlygomis, lyginant jų statusą su ES e piliečiais. Jie bus traktuojami taip pat, kaip ir e, piliečiai, to šalies piliečiai dirbantis es e valstybė narė, nebus jokio dempingo, e, užtikriname, kad, kad būtų užkardytas rasizmas, ksenofobija. E, ir pas, įtrauktos visos darbo sąlygos, socialinio saugumo aspektai. Mes padarėme tris nedidelės nuolaidas tarybai, sutikėme galimybę valstybėms narėms taikyti išimtis dėl nedarbo išmokų mokėjimo, apsaugos, socialinės apsaugos išmokų bei e, švietimo mokymosi galimybių profesinio e, mokymosi galimybių. Kalbame apie darbo sutartys, kurios yra trumpalaikės, galioja tik tam tikrą laiką ir paprastai tokiems darbuotojams nereikia, neprisireikia socialinės apsaugos išmokų, taip pat išmokų skirtų e, šeimai. Kai kurios valstybės narės akcentavo, kad jos turės daugiau mokėti daugiau mokėti šeimos, šeimos reikmėms skirtų išmokų. Bet mm, Koreper susitikime buvo pritarta visoms mūsų išvadoms ir tikrai galime balsuoti už šį susitarimą ir turėtume būti juo patenkinti. Mes daug pasiekėme patvirtindami šią direktyvą, nes ji, ją svarstome dėl to, kad buvo pradėtas kad buvo užbaigtas kitos direktyvos svarstymas. Ir e, sunkumai, kuriuos sprendžiame e, kitose sritise, e, gali neleisti mums daryti pažangą šios direktyvos įgyvendinime. Parlamente svarstant šį dokumentą buvo iškilę kai kurių nesutarimų Buvo e, ypač akcentuojama, kad žmonės dirbantis pagal tokias darbo sutartis turėtų galimybę į nediskriminacinį elgesį toje šalyje, kurioje jie dirba. Ačiū. Pirmininkė, ar kas nors norėtų pasisakyti, ponė Esaja, ponas Bendien ir viskas. Ir ponė Jezlovietska. Sarė Esaja. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Koferatį ir ponui Serkas už gerą darbą. Už, e, taip pat už naujausią informaciją apie, už tai, kad informavo apie visą e, svarstymo eigą, darbą su taryba. Mes gaudavome nuolatinę informaciją ir dalyvavome šiame darbe. Mane taip pat džiugina pasiektas rezultatas, nes kaip ponas Serkas sakė, mes e, pasiekėme lygaus traktavimo socialinės apsaugos siejamos su darbo sutartimis ir socialinė apsauga, tai yra nedarbo išmokos, išmokos šeimai, e, švietimo mokymosi sistema, ypač šalise, kuriuose socialinės apsaugos sistema siejama su gyvenamąją vietą, e, tų lygių galimybių, lygių teisų tokiems darbuotojams užtikrinamas gali sukelti problemų. Todėl mes ypač dėl to džiaugiamės pasiektų rezultatų. Ir vertindami šį rezultatą galime konstatuoti, kad išvengsime padėties, kuomet trečiųjų šalių piliečiai atsidurtų palankesnėje padėtyje nei ES piliečiai dirbantis kitoje ES šalyje. Ir todėl, ypač todėl svarbu laikytis to principo, užtikrinti, kad e, jie neatsidurtų palankesnėje padėtyje nei ES piliečiai. Žinau, kad kai kuriuose šalise galioja procedūros, kurios jau nebėra biurokratiškos ir kai kurie, galbūt ne visi kolegos taip mano, kai kurie tuo abejoja. Vis būtina, kad egzistuotų bent jau minimalus reikalavimai ir kriterijai dėl sezoninių darbuotojų e, statuso. Tai ypač aktualu, kuomet priminėjame direktyvas, kuriuose kalbama apie trečiųjų šalių piliečių judėjimą. Dar kartą ačiū Jums už bendradarbiavimą, taip pat dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams. Ačiū. Jean-Luc Benamias, puis Danuta Jezle. Dėkoju. Benjamas. Ačiū, Brinkė, labai trumpai. Aš noriu mus pasveikinti, tai yra geras susitarimas, pusiausvėros užtikrinantis susitarimas. Ačiū. Pirmininkė, dėkuoju labai veiksmingai. Toliau Danutė Jaslovicka. E, ačiū, pirmininkė. Mano pozicija yra šiek tiek kitokia šiuo klausimu dėl šios direktyvos. Mano manimo, ši direktyva priešingai neduos rezultatų, kurių siekiame, tai yra vienodo traktavimo sezoninių darbuotojų, kurie, Europos, kurie yra ES piliečiai ir trečių šalių sezoninių darbuotojų. Čia kalbu apie 12 straipsnį. Jūs siekiate užtikrinti kompensavimą, tačiau nežinote, kokia tai bus kompensacija ir kokiu, kokiais principais remiantis jinai bus teikiama ir iš kokių pinigų. Taigi, iš ES valstybių narių sezoniniai darbuotojai atsidurs nepalankesnėje padėtėje, nes jiems tokia kompensacija nebus e, siūloma. 14 straipsnis yra prieštaringas, nes tai, kas jame siūloma, tai yra mes nustatome tinkamas ir privalomas apgyvendinimo sąlygas. Ir tai yra taip pat pusiausvėros stoka, kai kalbam apie vidaus sezoninius darbuotojus ir trečiųjų šalių sezoninius darbuotojus. Administracinės prievulės, kurios yra siūlomos direktyvoje, būtų tam tikra administracinė našta ir apsunkins darbuotojų judumą ir srautus e, žmonių, kurie tik iš, iš už Europos Sąjungos ribų. Man būtų sunkumu balsuoti už palankiau šią direktyvą. Um, merci. Ačiū. Suteisiu žodį Jill Lambert. Tik noriu priminti, ponia Islovit, kad tas straipsnis, kurį jūs minėjote, mūsų komisija, mūsų komitetas nėra atsakingas. Mes dėl to jūsų pastabos turėtų būti e, adresuotos Libe komiteto pranešėjui. Dabar Džin Lambert, prašau. Thank you, President. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėjau pasakyti, jog mūsų susitarimas dėl dėrybinio rezultato yra geras, tačiau norėčiau grįžti prie vienodo požiūrio klausimų. Čia kalbama tam tikras galimybės e, ES darbuotojams, kai jie keičia savo darbdavį ir juda tarp ES valstybių narių, tos sąlygos nėra taikomos trečiųjų šalių piliečiams. Du straipsniai buvo paminėti - sankcijos darbdaviams ir apgyvendinimo sąlygos. kaip tai turėtų būti perkelta nacionalinį lygį. Taip pat vertėtų paminėti nacionalinius parlamentus, parlamento narius. Jeigu jie nori kažko pozityvaus, kalbant apie vienodą traktavimą, tai reikėtų kalbėti ir apie nacionalinius darbuotojus, kad tas vienodumo principas būtų išlaikytas. Pirmininkė, pranešėjas, prašau. Ačiū. Noriu padėkoti. Padėkoti pasisakiusiems kolegoms, noriu padėkoti šešėlinėms pranešėjams už jų nuveiktą darbą. Buvo labai produktyvus darbas, buvo malonu bendradarbiauti su jais. Man tai buvo tikrai maloni patirtis ir aš dėkuoju už nuveiktą darbą. Taip pat noriu padėkoti ponai Jaslovetską Ir jeigu jūs turite klausimų dėl svarstamų straipsnių, tai nepatenka į mano kompetenciją ir jūs turėtumėt pasisakyti kitose komitetuose. Tačiau svarbu yra tai, jog šis darbas buvo nuveiktas bendrai ir jam, jam pritarė visas Europos parlamentas. Stengsime pasiekti kiek galima platesnį susitarimą tarp komitetų kad būtų galima tai patvirtinti tarybą. Žinoma, darybose labai sunku pasiekti šimtų procentų tai, ko norime, nes reikštų, kad kita darybinė pusė turėtų šimtų procentų pralaimėti. EPP, Guoja e ir mes padarėme tam tikrų nuolaidų, tačiau galutinis rezultatas tikrai yra mus tenkinantis. Kaip pranešėjas dėl komandiruotų darbuotojų direktyvos, galiu pasakyti, kad visa tai leis mums atblokuoti dalykus, nes jeigu suplaktumėm visas tris direktyvas į vieną krūvą, tai nepasiektumėm jokio rezultato. Noriu patikinti ponę Jeslovetską, kad ši direktyva nėra tas bjaurusis ančiukas. Turime dabar balsavimo e, laiką. Šiek tiek vėluojame, bet Noriu pasakyti tiems, kurie šiek tiek pavėlavo. Bals, balsuosime dėl Europos pristaikomų ir globalizacijos parnių fondo lėšų mobilizavimo, vestas Danijos paraiška. Taip pat balsuosime. Tai yra, mes balsuosime tiesiogiai elektroniškai ir balsavimas pradedamas. Tout le monde a pu voter Visi gali balsuoti? Ar, ar balsavo visi? Ar visi turite korteles? Balsavimas baigtas. 29 už, vienas prieš, nėra susilaukiusių. Nuomonė priimta. Antras nuomonės projektas – Europos prisitaikam prie globalizacijos parnių fondo lėšų mobilizavimas – Suomijos paraiška Nokija. Balsuojame. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. 29 už, 0 prieš, 1 susilaikęs, tekstas patvirtintas. Devintas punktas. Vėl prisitaikymo prie globalizacijos premijų fondo lėšų mobilizavimas. Vokietijos paraiška First Solar. Balsuojame už nuomonės projektą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 28 už, vienas prieš, nulis susilaikiusių. Periname prie dešimto punkto trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apgyvendinimo sezoninio darbo tikslais sąlygos. Aleksandras Irkas tik pristatė darbą kartu su tarybų. Balsuojame už šį tekstą. Elektroniškai balsavimas pradedamas. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 28 už, vienas prieš, vienas susilaikęs. Priim, priimta. Sveikiname pranešėją. Perinam prie 11 punkto. Čia kalbama rekomendacijų projektas Ines Super dėl valstybių narių galiojimo ratifikuoti ES Retolabų įtarpinės darbo organizacijos konvenciją 2011 metų dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams. Čia kalbama apie 189 konvenciją. Balsuojame už visą projektą elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 28 už, 0 prieš, 2 susilaikė. Balsuojame už visus pakeitimus. Balsavimas pradedamas. Visi galėjo pavalsuoti. Balsavimas baigtas. 27 už, 0 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Toliau periname prie 12 punktų. Vėlgi kalbame apie konvenciją Tarptautinės darbo organizacijos. Juta Steinruk yra pranešėja. 170 konvencija, tai yra valstybių narių įgaliojimas, ratifikuoti konvenciją dėl saugumo darbe naudojant cheminės medžiagas. Balsuojame už visą projektą, balsavimas pradedamas. Visi pabalsavo, balsavimas baigtas. 29 už, 0 prieš, 1 susilaikęs. Dabar rezoliucijos projekto balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. 29 už, 0 prieš, 1 susilaikęs. Sveikiname pranešėją. Baigiame elektroninio balsavimo sensą, o dabar suteiksiu žodį Dabar mes kalbėsime klausimų pranešėjas Frederik Darde. Ketvirtą ir penktą darbo tvarkės punktus kartu apjungsime. Čia kalbama apie geležinkelių transporto paketą. Pateikėme nuomonę dėl dviejų tekstų, dėl reglamento pakeitimo 1370-2007, dėl dalinio pakeitimo, dėl reglamento dėl e, šalių kelių negalėžinį transporto paslaugų rinkų atvėrimo ir 2012 m. 34 direktyvos 2012 m kur, kuria sukūrima bendra Europos geležinkelio dvi dalinis pakeitimas dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atverimo ir geležinkelio infrastruktūros valdymo. Gerbiamas pranešėjau, jums žodis, prašau pristatyti kompromisinius pakeitimus dėl šių dviejų pakeitimų. Merci, Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau šiek tiek priminti um, mano, tą, tą poziciją, kurios laikiausi rengdamas pranešimą. Aš siekiau pasakyti, kad nereikėtų siekti didesnės liberalizacijos aklai Ir taip pat reikia užtikrinti e, keliau, keleivių saugumą ir taip pat reikia apsaugoti ir darbuotojus. Taip pat priminsiu pagrindinę Um, filosofija, kurios laikiausi. Atsižvelgiant į bendrą konvergencijos strategiją, kurios laikėsi kolega iš EPP frakcijos, taip pat į pateiktus žaliųjų frakcijos pakeitimus, aš pasiūliau kelis kompromisus. Remiantis siūlomais pakeitimais, šeši buvo pateikti kompromisiniai pakeitimai dėl direktyvos ir 15 dėl reglamento. Aš e, iki šiol kalbėjausi su e, frakcijų atstovais ir Aldė laikosi kitokios filosofijos nei kad artimesnė man. Ir turbūt iš čia tikėtis dėlės paramos neverta. O kai dėl e, pokalbių, kuriuos e, turėjau su žaliaisiais, jie noriu dar pasitikslinti kai ką frakcijos viduje. Ir šiandien po pietų arba rytoj pabaigs savo kompromis, kompromisinį variantą. Ir mes tikimės taip pat parengti kompromisinį variantą. Tai tiek. Ačiū, kas norėtų pasisakyti. Ponas Bak ir paskui ponas Fitbenir. Oui, merci, madame la présidente. Um... Ačiū, pirmininkė. A. Labai trumpai pasisakysiu. Mūsų nuomonė į bendroji įžanga ir patikslinimas pateiktas Frederiko Darden dėl liberalizacijos mums 100 procentų priimtinas. Sveikiname jį su dviem pranešimais parengtais jo ir su jo parengtais kompromisiniais pakeitimais. H kompromisas yra dabar daug geresnis, kompromisas M taip pat D irgi galime palaikyti. Iš esmės nėra didelių problemų. Manau, kad šie kompromisai bus naudingi geležinkelius rytyje dirbantiems žmonėms. Taigi mes galime palaikyti. Puiku. Dabar Phil Benjų, paskui Tomas man. Ne. Taigi paskui Elizabeth Schroeder. He's obviously, ta he's, he's obviously taken the microphone with him too, but... Uh, Atrodo, kad išsinešė ir mikrofoną. Phil Debaka negali šiandien dalyvauti, bet aš jo vardu pasakysiu. Aš taip pat e, transporto komitete dirbau su šiais dokumentais. Uh, Mes esame sulaukėme iš pono Darden e, kelių kompromisų, tačiau manome, kad reikėjo surenkti ir šešėlinių pranešėjų susitikimus. Kompromisuose nebuvo atsižvelgta į pakeitimus, ponas Darden jau dabar tai paaiškino. Taigi, kai kuriuos galiu palaikyti, bet tikrai ne visus. Ypač kai dėl reglamento. E, mums kyla rimtų sunkumų. Kompromisai B, E, F, G, I, K, M ir N. Ir paskutinė P kompromiso dalis mums nėra priimtinos. Kai dėl valdysenos dalies kompromisai e, eina visiškai priešinga kryptimi, nei kad mes norėtumėm. Ir todėl turbūt ir jų palaikyti negalėsime. Gaila apskritai, kad e, šie kompromisai siekia visai kitokių tikslų, nei kad porą dešimtmečių e, siekia Europos Sąjunga ir kaip kad siūlė Europos komisija. Rinkų atverimas remiantis pelagų atskirimu, apskritai gali atnešti teigiamų rezultatų. Taip pat e, geležinkelių sektoriaus darbuotojams ir darbdaviams gali būti naudinga. Junknė karalystė ir Švedija turi atitinkamos patirties, gali tai įrodyti. Šiuose šalise užimtumas tik padidėjo geležinkelių srityje pritaikius tokią sistemą dabartinės situacijos išsaugojimas bus e, labai nenaudingas ir galiausiai nukentės rinka, darbuotojai ir darbdaviai. Elizabeth Schroeder, o paskui komisija. Aš norėčiau pakalbėti apie kiekvieną dokumentą atskirai. Pirmiausia, direktyva. Mes prašėme, kad D kompromisas nebūtų pateikiamas kaip kompromisas, bet kaip du pakeitimai. To norime dėl to, kad tai iš tikrųjų nėra vienas kompromisas, bet du kompromisai, kompromisai E ir F sujungti į vieną. Būčiau norėjusi, kad dėl šių pakeitimų būtų balsuojama atskirai, o ne kaip dėl vieno bendro kompromisinio pakeitimo todėl kad pranešėjo papildymas yra tik papildymas, o ne kažkas, dėl ko buvo susitarta kaip dėl kompromiso. Nemanau, kad dėl jo reikėtų balsuoti. Pranešėjas su mumis susitarė dėl pakeitimų esmės, todėl dar sėki siūlau balsuoti dėl dviejų dalių atskirai ir dėl to prašė papildymo irgi atskirai. Antras pastebėjimas yra susijęs su reglamentu. Ir mes šiam reglamentui esame pateikę kelis pasiūlymus. o būtent dėl to, kaip mūsų pakeitimai galėtų būti geriau integruoti į kompromisinius pakeitimus, nes dabar pranešėjo pateikiamame tekste neradome savo pakeitimų, kurie būtų aiškiai ten inkorporuoti. Konkrečiai kalbu apie B pakeitimą. Mes nesulaukėme reakcijos į mūsų pateiktus pasiūlymus dėl B pakeitimą E, pakeitimo ir taip pat dėl kompromisinio pakeitimo G, nes mes negalime palaikyti, nes kai kurių dalykų mes negalime paremti. Iš pradžių sakėme, kad mums labiau priimtinas pradinis tekstas, tada pranešėjas sakė, kad susisieks su mumis vėliau, bet to nepadarė, todėl nežinome jo pozicijos dėl mūsų pakeitimo. Mes žinome tik tai kolegos pono Bach poziciją. Taigi norėčiau sužinoti, ką mano apie tai pats pranešėjas. Pone Prūt komisijos vardu. Ačiū už suteiktą žodį, pirmininkė. Remiantis sėkminga patirtimi įvairiose valstybėse narėse, komisija pasirinko progresyvų ir atvirą požiūrį, atverdama rinkas konkurencijai. Komisijos pasiūlyme numatoma išsaugoti valstybių narių prerogatyvą nuspręsti dėl viešųjų paslaugų prerogatyvų. Valstybės narės turi užtikrinti E, gerai apmokama, apmokytą personalą, kad personalas bus gerai apmokytas geležinkelių srityje. Taip pat paslaugos bus įsigėmos per viešuosius pirkimus, o taip pat reikia užtikrinti lankščią valdymo struktūrą. Kaip suprantu, E, komisijos pasiūlymą šiame komitete norima modifikuoti, ypač 2012-34 direktyvą, ypač raginimą e, glaudžiau bendradarbiauti tarp infrastruktūros vadovų. Va Taip pat kolektyvinės sutartys, ketvirtas, penktas pakeitimas, socialinių partnerių dalyvavimas, koordinacijos komitete 11 pakeitimas ir kiti pakeitimai taip pat eina tą pačią linkmę. Pavyzdžiui, 61 ir 69 pakeitimas arba 66 ir 67, kurį pateikė ponas Ludvigson. Komisija taip pat sveikina pakeitimus, kurie siekia pagerinti um, struktūrą, leisančią užtikrinti dinamišką ir veiksmingą geležinkelių rinką, taip pat uh, pakeitimai 46 ir pakeitimai 50 iki 53 ir 57 pakeitimas, pakeitimai 54, 58 ir 70. Tačiau pakeitimai, kuriuos, kurį siekiama išbraukti ar susilpninti atskirimo reikalavimus vertikaliai integruotom struktūrom, atrodo, mums kels problemų. Tai e, pasakytina apie 11, 12, 13, 14, 40, 9 ir 56 pranešėjo pakeitimus. Šie pakeitimai susijęs su esminiais pasiūlymo elementais, e, vertikaliai integruotųjų struktūrų apibrėžimas, e, sąskaitų ir fin, atskirimas finansinis skaidrumas, e, valdymo institucijų taisyklės, interesų konfliktai, patikrinimo mechanizmai, taip pat, o šie visi dalykai yra labai svarbus užtikrinant sąžininką konkurenciją visiems veikėjams. Taip pat mums kyla abejonių dėl pakeitimų, kurie siekiama sukurti bendrą informacinę ir bilietų sistemą atsižvelgiant į nacionalinių rinkų skirtumus ir būtina e, geležinkelių konkurencinės laisvės apibrėžimą. Galiausiai pastebėjome, kad pranešėjas siūlo kompromisinius pakeitimus konkrečiais klausimais, tik tai ypač dėl straipsnių susijusių su ekonominės pusiausviros testu. E, ir kaip geležinkeliai gerbia e, paiso kolektyvinių sutarčių. Komisija iš esmės galėtų teigiamai vertinti šiuos pakeitimus. Dabar keli žodžiai dėl reglamento. Komisija sutinka, kad reikia didinti procedūrų skaidrumą ir sveikina J ir L pakeitimus, kuriuose siekiama pra, išplėsti konsultacijas e, dėl transporto planų projektų ir viešųjų paslaugų prievolių. Ypač kalbant apie pagyvenusius ir negaliuosius. Pakeitimas O siekia užtikrinti savitarpiškumo E, straipsnį nuostatą su trečiųjų šalių partneriais. Q pakeitimas numato transporto paslaugų efektyvumą ir pajėgumų panaudojimo lygį tai yra gerai. Tačiau reikėtų siekti vengti papildomos administracinės naštos nacionalinėms institucijoms. Komisija nėra, teig, negali teigiamai vertinti M ir N kompromisinių pakeitimų, būtent privalomo personalo perkelimo operatoriaus pakeitimo atveju. Tai nebūtų tinkama. Kodėl? Nes geležinkelio struktūra Ir šios darbo rinkos bruožai valstybėse narėse skiriasi ir todėl laikantis subsidiarumo principo reikėtų, kad nacionalinės ir regionės institucijos įvertintų poreikį ir nuspręstų dėl tinkamų personalo apsaugos priemonių. Komisija nenori apriboti e, veiksmų, kompetentingų institucijų veiksmų laisvės, apsisprendžiant ar nori teikti uh, viešųjų paslaugų kontraktų dalis skirstyti tarp įvairių paslaugų tiekėjų ar ne. Galiausiai komisija mano, kad antroji Q pakeitimo dalis, kurioje reikalaujama, kad komisija apibendrintų šimtus metinių ataskaitų iš įvairiausių uh, kompetitingų institucijų ir taip pat versti tas ataskaitas Mm, yra labai didžiulė neproporcinga e, administracinė našta, e, jos e, poveikis nebūtų tinkamai, tinkamas. Tikrai um, džiugu, kad turėjome galimybę išklausyti MUF direktorato atstovų nuomonės, jie ne visada sutarė su, su transporto direktorato nuomonę. Ir dabar užbaigti diskusiją norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kalbėjusiesiems, ponui Bakuš taip pat ir už jo bendradarbiavimą. E, atsakydamas į pono Benjon reakciją, kuris apgalistavo dėl to, kad e, šešėlinio jo frakcijos pranešėjo nėra, į tai reikėjo tikriausiai atsižvelgti anksčiau ir padarius reikalingus e, pakeitimus bandyti. Reikės atsižvelgti išsakytus, išsakytas nuomonės dėl kompromisinių pakeitimų, bet tai, kad e, tas šešėlinis praneši, pranešėjas negalėjo prisijungti, šiandien tikrai gaila reaguodamas į ponios Šrioter komentarą. Dėl direktyvos aš pritariu jūsų pastaboms ir e, dėl, pritariu siūlymui atsiimti kompromisinį pakeitimą, dėl to, kad buvo atsiimti e, patikti pakeitimą, atrodo, kad jūs turėjote meni D pakeitimą. Kalbant apie patį reglamentą, jūs pateikėte tris e, konkrečius pasiūlymus, kuriuos mes dar turėtume plačiau padiskutuoti, kad e, išsiaiškintumėme tų jūsų siūlomų pakeitimų poveikį, bet tiesiog e, ta, tas darbas galėtų būti atliktas ateinančiamis valandomis, nes mes, kaip jūs sakiau, sutarėme e, dėl, dėl kompromisų. Ka, vertindamas ir sureaguodamas į komisijos atstovės pasisakymą, Aš noriu padėkoti už tokį išsamų, e, detalų mūsų atlikto darbo įvertinimą. Pirmininkė, baigėme šio darbo tokias punkto svarstymą ir dėl šio klausimo balsuosime lapkričio 18. -ąją. E, transporto komitetas balsuos lakučio 26. -ąją. Dabar periname prie 13 darbo tvarkės punkto e, ir e, išklausysime pristatymo, kaip vyksta dėrybos su taryba dėl reglamento pasiūlymo dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo. Prašau, ponė pranešėja. Pone Kostelo, ačiū pirmininkė. Ką, taryba patvirtino savo poziciją vėliau. Uh, neįvyko e, trialogas lab, spalio 16-ąją, e, buvo tikrai labai mažai laiko e, susitarimui pasiekti. E, komentuodama tarybos pasiūlymus, kaip kolegos tikriausiai žinot, noriu priminti, kad buvo susiformavusi blokuojanti mažuma taryboje dėl šios programos ir pagalbos maistu skirstimo taryba pateikė keletą naujų pasiūlymų. Visų pirma, Europos parlamento e, pastangų dėka ir taip pat dėrybų dėl daugiametės finansavimo programos kontekste mums pavyko už, užtikrinti vieną milijardą papildomų eurų e, balsuojant parlamente ir fondas išaugo iki pusantro milijardo eurų. E, taryba pasiūlė daugybę pakeitimų mūsų siūlymui. Visų pirma, išplėtoti naują programų rūšį ir taip išplėtoti šios programos aprepti, kad siūloma kad tos programos apimtų socialinės e, pagalbos matmenį, o ne tik e, pamatinę pagalbą maistu, kaip buvo suoma pirminėme pasiūlyme. Europos parlamento dėrybinė komanda, kuriai vadovavo komiteto pirmininkė ponė Bereš, taip pat aš joje buvau, bei šešėliniai pranešėjai, nagrinėjome tarybos pateiktus pasiūlymus. Mums kelia susirūpinimą tarybos siūlymas išplėtoti šių programų aprepti ir daugelis akcentavo, kad mes šį pasiūlymą dėl pagalbos svarstėme plenarnėme posėdį ir manome, daugelis akcentavo, kad ta pagalba būtų skirta labiausiai skursantiems ir ji neturėtų dubliuoti su Europos socialinio fondo programomis. Taryba pateikė ir siūlymą numatyti finansavimą biudžete dėl papildomų vieno milijardo eurų ir taip pat pateikė pasiūlymą dėl pagalbos iš e, maisto produktų fondo skirstimo. E, ir num, taip pat siūlo kiekvienai valstybei numatyti bent 3,5 milijono eurų tokiai pagalbai. Tačiau čia nutolta nuo parlamento pateikto pasiūlymo, ypač dėl partnerystės principo. Mes primiktinai akcentavome, kad susijusių organizacijų, institucijų atstovai turėtų dalyvauti rengiant ir vertinant e, pagalbos maistų programą. Mes labai daug laiko skyrėme pakeitimų rengimų ir manom, manome, kad pagerinome tarybos pasiūlymą dėl vietos tiekimo grandinių, taip pat dėl iniciatyvų e, užkirsti kelią maisto švaistimui, sveikos mytybos programų. Mes e, svarstėme keletą kartų šiuos klausimus su taryba ir pasakėme, kad galėtume svarstyti programos išplėtojimo galimybę su sąlyga, jei socialinės apriepties, socialinės apsaugos aspektas apsiribotų labiausiai skurstančiaisiais ir kad e, nebūtų įtrauktas Europos socialinis fondas. Taip pat akcentuojame, kad e, E, sinergijos efekto užtikrinimas e, draugės su kitomis, kitų politikos ryšių planais, e, maisto tiekimo grandinės aspektai turėtų būti nepamirštas ir todėl vertindami tarybos pasiūlymus akcentavome, kad mums yra svarbus principai, kuriuos taip siekiame įtvirtinti savo pasiūlymuose. Dar vienas dalykas, kuris iškilo svarstant tarybos pasiūlymus yra susijęs su, su socialiniu aspektu e, programos e, pagalbos maistu. Ir čia kalbama apie tam tikrą bazinį mokestį, kur, kurį taiko kai kurios valstybės narės. Mums kelia susirūpinimą tai, mums svarbiausia, kad šios programos būtų pradėtos įgyveninti kiek įmanoma sparčiau, nevėluojant mus neramina, kad bus numatyti pereinamieji laikotarpiai ir e, norime, kad programos pradėtų veikti nuo sausio pirmos ir kad labiausiai skurstantis gautų pagalbą ir kad taip pasirūpintume, jog nuo pat sausio pirmosios dienos kitų metų būtų galimybė e, pasinaudoti e, fondo lėšomis. Kaip jau sakiau, laikas čia svarbiausias dalykas. Mes akcentavome, kad e, techninės ekspertų grupės dirba šio klausimu ir kad yra numatyti dar trys trilogo susitikimai. Norėčiau ši, pasinaudodama šią galimybę pas, padėkoti kolegoms ir noriu pabrėžti, kad visi daug, daug dirba, kad sustarimas būtų pasiektas, šešėliniai pranešėjai taip pat dirba, nagrinėdami teikiamus pasiūlymus ir mes nepamirštame tikslo pasiekti susitarimo ir paskutinis trilogas turėtų vykti lapkričio 29. Tai yra pagrindinis mūsų iššūkis. Ačiū pranešėjai. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti ponia Moran Šartyje? Ir aš pati paskui kai ką pasakysiu, prašau. Ačiū ponia pirmininkė už suteiktą galimybę pasisakyti šią temą. Norėčiau visų pirma labai nuoširdžiai padėkoti kolegijai Kostelo už visą jos atliktą darbą. Šiuo tikrai labai svarbių klausimų, kalbant apie ir už trilogus, kuriuose jį dalyvauja. E, pone Kostelo iš tikrųjų paminėjo vieną mums labai svarbų e, klausimą, tai yra socialinių aspektų, socialinės dermės klausimą. Vertinant šiandien pateiktą teksto redakciją, jame visiškai nenumatoma galimybė finansiškai dalyvauti suinteresuotų organizacijų atstovams maisto dalinimo veikloje. Ir tai, tai mūsų nuomonė. E, tai, tai aktualu vertinant, e, kalbant apie tuos žmonės, kurie pasinaudos tą pagalbą, tai yra nedidelės sumos, kurios joms tikrai labai daug reikštų. Mes kalbame apie pagalbos fondą labiausiai skurstantiems Ir tai taip pat galimybė tiems žmonėms išlaikyti savo orumą. Tai gali būti ir studentai. Ir jie turėtų galimybę pasinaudoti tokią paramą. Tačiau vertinant teksto, pasiūlymo tekstą, koks jis patiktas šiandien, e, iškyla pavojus tokioms e, socialinėms e, mai, pagalbos maistu parduotuvėms tų pagalbos maisto institucijų tinklui. Ačiū taip pat norėčiau pasisakyti šio klausimu. Diskusijos su taryba ir su komisija buvo pradėtas diskutuoti šį klausimas ir mes nurodėme, jog mes tarybai pateiksime pasiūlymą, kurį pagrysime trim scenarijais arba reikėtų e, pasiremti pakeitimais, kuriuos pateikė Žemės ūkio ir biudžeto e, komitetai. Ir jie leistų numatyti, kad tam tikrais atvejais maisto produktai, kurie dalinami pagal šią programą, dešimt procentų būtų taikomos nuolaidos pagal jų tikrąją vertę arba naudotis esamomis nuostamtomis. Programoje, kuri yra naudojama ir taikoma dabar, tai, ką pasakė mums komisija, tai yra, yra labai sunku atskirai vykti apskaitą ži, įvertinant ar maisto produktų kainą, už kokią kainą būtų parduodamas produktas. Ir tas sudėtingumo argumentas neužkirto kelio komisijai pritarti tarybai, kai taryba parengė veiklos programą, paralelinę e, veiklos programą, atsižvelgiant Tačiau aš nepritarčiau tokiam argumentui. Ir trečias scenarius, kurį aš siūlau, čia mes sutarėme su pranešėja, tai yra leisti, kad pagal septintą straipsnį šio dokumento būtų galima numatyti leidžiančią nukrypti nuostatą, kuri būtų taikoma valstybėms narėms pagal kurią būtų galima nemokamai dalinti maisto produktus. pagal maisto, paramos maistų programą. Šiuo pagrindu mes parengsime pasiūlymą, kurį pateiksime tarybui e, kito trilogo metu prieš e, pradedant dėrybas. Ar dar būtų norinčių pasisakyti? Taip nėra, todėl vėl sutiksiu žodį pranešėjai, prašau. Ačiū pirmininkė. Manau, kad dėrybos, kaip aš minėjau, tikrai juda į priekį su taryba ir komisija dėl šios programos. Tačiau būtų svarbu užtikrinti, kad programa ir lėšos atitiktų labiausiai skurdančių asmenų poreikius, kurie yra tie galutiniai gavėjai tos pagalbos. Tikrai čia kalbame apie žmonės, kurie labai skursta ir kaip jau buvo minėta, negalima leisti, kad žmonės prarastų, pamintų savo orumą. Šie dalykai taip pat yra labai svarbus. Mes bandome siūlyti keletą alternatyvių pasiūlymų, kurie leistų patenkinamą būdų išspręsti klausimą. Taryba ir komisija, kaip sakė pirmininkė, teigia, jog yra tam tikrų kliūčių, tačiau mes suprantame, kad tas kliūtis galima įveikti ir toks yra ir mūsų darbas tenktis įveikti esančias kliūtis ir iššūkius. Aš tik noriu dar kartą pakartoti, kad labai svarbus yra laikas, jo yra nedaug. Svarbu šią pagalbos maisto programą parengti, dėl jo susitarti. Iki lapkričio pabaigos būtų gerai tai padaryti. Ir mes tikrai labai rūpinamės, kaip organizacijos, tai tinkamos organizacijos, kurios dirba su tais kručiais žmonėmis, uh, kaip jos toliau galės dirbti, nes jos tikrai jų darbui labai yra svarbi mūsų parama. Dėkuoju dar kartą kolegoms už bendradarbiavimą, už pritarimą. Džiaugiuosi to darbu, kuris buvo nuveiktas iki šiol ir tikiuosi, kad sėkmingai galėsime užbaigti šį darbą iki lakryčio pabaigos. Ačiū. Uh, thank you very much. Dėkuoju. Pone Beres laikinai išėjo iš posėdžios salės atsakyti į telefono skambutį. Aš kalbėsiu portugalų kalbą. Perėsime prie 14 darbo tarkės klausimo. Bet kadangi šiuo metu nėra komiteto pirmininkės, aš siūlyčiau dabar pereiti prie 15 klausimo. Tai yra patekimas į uosto paslaugų rinką ir uostų finansinis skaidrumas. Pranešėjas yra Filip Debakė iš Alde frakcijos. Tačiau panašu, kad jo čia nėra. Taigi pranešimą ar nuomonės projektą pristatys ponas Filbenin. Ačiū. Ponas Debakė čia nėra ir aš vietojo pristatysiu jo nuomonės projektą dėl pasiūlymo nustatant sistemą dėl patekimo į uosto paslaugų rinką ir užtikrint uosto finansinį skaidrumą. Transporto komitetas yra vadovaujantis komitetas, tekstas gana aiškus, ES uostai daugiau nei 3 milijonų žmonių darbina tiesiogiai ir netiesiogiai ir uostų darbas susijęs su darbo vietų kūrimu aplinkiniuose regionuose. E, komitetas džiaugiasi komisijos pasiūlymu būtina parengti teisės aktus dėl uostų politikos. Šiuo metu egzistuoja tam tikros priemonės, tačiau jos sukuria tam tikrą teisinį netikrumą. Reikia rasti pusiausvyrą tarp socialinės apsaugos, paslaugų gyvybingumo, konkurencingumo uostuose Ir Filipas pritarė komiteto požiūriui, jo nuomonė apsiribojo keliais tik pasiūlymais. E, siūloma pateikti pasiūlymą dėl laisvai teikiamų paslaugų uostuose. Uostai galėtų užtikrinti geresnės paslaugas galutiniam vartotojams ir naudotojams. Taip pat įvertinamas, įvertinama tai, kad tai geros darbo sąlygos darbuotojams turėtų atnešti gerų rezultatų. Ir pranešėjas nuomonės referentas mano, jog e, darbo saugos užtikrinimas taip pat yra labai svarbus, pritarė tam, kad komisijos pasiūlymas e, neturės poveikio nacionalinių valstybių e, sąlygoms, nes ir toliau bus taikoma nacionalinė teisė, būtina užtikrinti socialinį dialogą, socialiniai partneriai turėtų prisidėti prie bendrų sprendimų. Ir jeigu 20 Iki 2016 metų jokio sustarimo nebus pasiekta, reikės ieškoti kitų priemonių, būtina užtikrinti socialinį logą e, na, vietos lygių, įmonių lygių. Tai tiek. Muito bem, dou agora a palavra ao Sr. Bach. Gerai, dabar žodį suteikiu ponui Bach. Ačiū pirmininkė. Nemanau, kad mums kils kokiu nors didelių sunkumų su bendruoju požiūriu išsakytų komisijos dokumente. Pritariu daugumai iš tų dalykų, kuriuos paminėjo ponas Benion, kalbėdamas pono Debakerio vardu. Ekonominiai iššūkiai, su kuriais susidurėme, taip pat saugumo saugos ir darbo vietos išsaugojimo klausimas yra labai svarbus klausimas Europos ekonomikai. Komisija pasimokė iš dviejų ankstesnių e, bandymų ir dabar komisija taip pat atsižvelgia ir socialinės bei darbo sąlygas ir socialinėme sektoriaus dialoge bus kalbama apie šios dalykus. Ši strategija yra sveikintina. Dažnai socialiniai dialogai duoda pradžią kokiai nors direktyvai ar reglamentui. Šios dokumentus rengiame glaudžiai bendradarbiaudami su socialiniais partneriais ir tai yra labai gerai. Tačiau manau, kad Šis klausimas nėra mums labai sudėtingas šiuo metu, bet ponas Benjonas minėjo 2016-uosius, o jei iki tada socialiniai partneriai nepasieks rezultato, tada reikės dar sykį prisiminti šį klausimą. Dabar dar dėl to problemų nekyla ir aš visiškai pasitikiu, kad socialinio dialogo metu bus surastas tinkamas sprendimas. Tai dėl dešimtos konstatuojamosios dalies. Čia reikėtų dar šiek tiek padirbėti, sustiprinant dešimtąją dalį. Tačiau vėlgi dabar tik tiek, ten norėjau pasakyti. Ir tikiuosi, kad ateityje visi kartu bendradarbiausime šį srityje. Ačiū. Toliau žodį suteikiu poniai Šrioder, kuri yra komiteto vicepirmininkė. Ačiū. Kaip jau ponas Bachtai minėjo, jis priminė du ankstesnius bandymus šioje srityje. Mes vis dar juos puikiai prisimename. Socialinio dialogo klausimą reikia nuolat prisiminti. Ir taip pat, ką daryti, jeigu jis net neš rezultatų arba jei nepavyks. Nes jeigu kalbame apie susitarimą transporto sektoriuje, čia reikia į šį reglamentą įtraukti esminius dalykus - darbo vietos apsaugas, darbo saugą. saugą profesinę sveikatą ir taip toliau. Šie klausimai susijęs su sauga ir saugumu, kurie turi labai plačias pasiekmes. Ir juos reikia aptarti šiame tiesioginėme dokumente, kadangi čia reikia pasiekti kitokio lygio konsensuso nei kitais klausimais. Aš bijau, kad viskas gali tiesiog sužlugti. Tačiau komisija, aš taip pat manau, yra išmokusi savo pamokas Ir šį kartą elgsis kitaip nei kad ankstesnė atvejais, kai abu pasiūlymai buvo atmesti parlamente. Tačiau vis dėlto reikia pažvelgti į šį dokumentą detaliau, kadangi reikia būti tikriems, reikia turėti omenyje, kad taryboje čia balsavimo e, reikalavimai bus kitokie. Taigi reikia užtikrinti, kad sutartiniai klausimai to, būtų įtraukti į šį dokumentą. Ačiū, ponė Šrioder. Dabar žodį suteiksiu ponui Tėlovykis, kuris yra komisijos atstovas. Ačiū, pirmininkė. Labas rytas, ponios ir ponai. Norėčiau pasveikinti užimtumo komitetą su puikiai parengtų pranešimu. Manome, kad pagrindiniai mūsų reglamento tikslai jūsų komitete e, buvo puikiai perprasti. Šis reglamentas siekia sustiprinti uostų poziciją Europos transporto sistemoje Ir būtent dėl to šis pasiūlymas sus, leis sustiprinti, paskatinti ekonomikos atsigavimą. Ir dėl šios priežasties šis pasiūlymas prisidės prie darbo vietų kūrimo. Poveikio analizėje buvo apskaičiuota, kad milijonas tonų papildomų krovinių reiškia 300 darbo vietų uostų teritorijoje. Tai nėra pačios komisijos vertinimas, tai yra EBPO e 2013 e, paskelbtos ataskaitos rezultatai. Bendras e, Europos uostose gabenamų krovinių kiekis yra šiek tiek mažiau negu 4 milijardai tonų. Ir ateinančiais metais šis skaičius dar auks. Dėl šios priežasties norime suteikti uostams teisinę bazę, kuri leistų užtikrinti tikrumą investuotojams ir užtikrintų sąžiningą konkurenciją, o tai yra vienas svarbiausių elementų augimui, reikalingų augimui šioje srityje. Šis pasiūlymas e, numato įvairių priemonių rinkinį, tai nėra visiems bendras sprendimas, Europos parlamentas tai taip pat pripažįsta, tai yra pasiūlymas, kuris uostų institucijoms ir valstybėms narėms pateikia įvairių procedūrų, kurių dėka jos leis užtikrinti visų uostų veikėjų gerovę ir e, valstybės narės šiame pasiūlyme raginamos užtikrinti aukštus personalo kvalifikacijų standartus, taip pat užtikrinti saugos ir saugumo ir sveikatos standartus. Tai visa tai jau buvo minėta šios dienos diskusijose. Mes labai apgalvoję, išbraukėme iš savo pasiūlymo klausimų susijusių su darbu. Išskyrus vieną aspektą, norime užtikrinti, kad darbuotojų socialinės garantijos būtų apsaugotos. Kaip matau, tai pripažįsta ir pranešėjas, siūlydamas pakeitimus konstatuojimuose dalise, taip pat siūlydamas e, pakeitimą straipsnėje, kuriame kalbama apie socialinių teisių apsaugą. Po ilgų dėrybų su sektoriaus atstovais mes sukūrėme socialinio dialogo komitetą, kuris rūpinasi dviem pagrindiniais dalykais. Vienas iš jų yra na, sveikata ir sauga, tai yra labai svarbus dalykas, o taip pat e, mokymų ir kvalifikacijomis. Socialinis, šis socialinio dialogo komitetas jau pradėjo darbą, e, vienas posėdis jau įvyko, dar vienas įvyks iki metų pabaigos, e, dar keli numatomi kitais metais ir mes tikimės, kad galėsime padėti socialiniam partneriam diskutuojant šį klausimą. Baigdamas norėčiau padėkoti pranešėjui, taip pat visiems parlamento nariams, kurie pasisakė šiuo klausimu. Tai yra tikrai labai konstruktyvus požiūris. Mes e, džiaugiamės dauguma pasiūlymų išsakytų pranešime ir lauksime dabar pakeitimų. Ir taip pat tolesnio, stebėsime tolesnį komiteto darbą, kuris, esu tikras, bus labai naudingas toliau e, dirbant su šiuo, komitet, su šiuo dokumentu pagrindinėme transporto komitete. Ačiū. Muito obrigada. Uh, passo agora a palavra. Ačiū. Žodis dabar ponui Benjen užbaigti diskusiją šiuo klausimu. Jis pavaduoja pranešėja pona Debaker. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir komisijos atstovai už išsakytas pastabas. Ir panašu, kad mes visi krypstame link konstruktyvios baigties. Aš pats turiu keletą pastabų ir dar lieka pora klausimų, kuriais pranešimas ir komisijos pasiūlymas dėl kurių e, šį pasiūlymą sunku priderinti Junktinės karalystės uostų situacijai, nes ten uostai yra visiškai e, privataus sektoriaus rankose ir uostai vienas su kitu tiesiog konkuruoja. Bet tai yra mm, netokie svarbus klausimai, tai nesusijęs su darbo santykiais bei įkainiais. Tačiau gali tekti dar patikti pakeitimų dėl to, kad toje šalyje uostų modelis yra visiškai kitoks. Ir tuo tą temą ir tiksime pakeitimu. Ačiū. Ačiū, ponė Benien. Norėčiau informuoti, kad pakeitimus reikia pateikti iki lapkričio 19 vidurdienio. Pakeitimų siūlymus e, komiteto posėdės varstysime gruodžio 5. Paskui 17 gruodžio vyks galutinis pasiūlymo svarstymas ir tą pačią dieną komitete ir balsuosime dėl jo. Pirmininkė grįžo ir ji gali perimti pirmininkavimą. Ar ne taip? Donc on a fait les 15, on devrait venir au 14. Euh, merci, chère vice-présidente. Ačiū, ponia vicepirmininkė, uh, už tai, kad išgelbėjote mane. Uh, ir šiek tiek grįžtame dabar, grįžtame prie 14 darbo tvarkės punkto, kalbėsime apie 2000, 2000 2010-18 direktyvą dėl mm, Majoto departamento dalinio dėl pasikeitusio statuso. Aš pati rengiau šį pranešimą. Ir iš esmės tai yra skubos klausimas tai ir, ir jis yra teisinio pobūdžio. Majoto teritorijos statusas pasikeitė ir dėl to stat, tas statuso pasikeitimas įsigaliojo 2014 sausio 1 dieną. Majoto sala taps E, vienu iš nutolusių ES e regionų, nes anksčiau tai buvo užžyro departamentas. Dėl e, statuso pasikeitimo Majotas dėl Majoto statuso pasikeitimo teko priimti visą eilę ES teisės tekstų, teisės aktų, taip pat ir socialinių partnerių, dėl tarp socialinių partnerių ir taip pat patvirtinti nuostatas dėl tėvystės atostogų. Europos komisija pateikė pasiūlymą dėl patikė pasiūlymą e, pagal sutarties 155 straipsnį, pagal kurį taryba imasi iniciatyvos dėl e, sustarimų sudarytų tarp socialinių partnerių ir konsultuojasi su parlamentu. Taryba svarstydama kitą siūlymą dėl majoto statuso pasikeitimo nusprendė, kad e, bendro sprendimų prieimimo procedūra yra pernelyg ilga ir todėl pakeitė komisijos pasiūlymo teisinį pagrindą ir nusprendė remti sutarties 349 straipsnių, kuriame kalbama apie ypač tokius ES regionus. Ir tai leido e, Europos parlamento paprašyti, kad jis svarstytų šį klausimą skubos tvarka. Teisės tarnyba svarstė visą pasiūlymų paketą susijusi su E, Majotos atso pasikeitimu. Taip pat šis pasiūlymas yra aplinkosaugos e, kompetencijos rytis ir prie išvados, kad tarybos sprendimas pakeisti juridinį pagrindą nėra pagristas, siūlymo juridinį pagrindą nėra pagristas ir, ir nėra priimtinas. Mūsų komitetas po to, kai taryba pakeitė pasiūlymo juridinį pagrindą, uh, turi teisę tik į konsultaciją. Tai yra su mumis e, reikėjo konsultuotis, tačiau mes, me, mes reikalavome, kad būtų grįžta prie pradinio teisinio pagrindo 155 straipsnio, kad būtų ir, ir, ir turime skubos varkas svarstyti šį klausimą, kad nevėluotume, kad laikytumėmės terminų. Tai yra 2014 sausio pirmos dienos. Taigi mes norime grįžti prie pirminio e, juridinio pagrindo 155 straipsnio, kaip buvo teikiama komisijos pasiūlyme. Ir, e, kaip jau sakiau, Majotas iš užjūro teritorijos tampa tokiu regionu. Tai, tai apima įvairius pokyčius socialinėme ir ekonominėme kontekste. Ir ir todėl įsigalioja visai teisės aktų jo atžvilgiu. Taryba jau paprašė per paskutinę plenarinę sesiją įtraukti šį klausimą skubos tvarka. Mūsų vicepirmininkė Zelebit Šrioter e, pasisakė prieš to klausimo skubos tvarka ir e, į dabar, laukiant kitos plenarinės sesijos, dėl man nežinau priežasčių, taryba dar kartą paprašė e, įtraukti tą klausimą skubos tvarka. Tar, parlamentas atsisakė jį įtraukti į spalio mėnesio plenarinę sesiją. Ir rengėsi šį teisės visų pasiūlymus susijusių majoto statuso pasikeitimu e, visas pasiūlymus tvirtinti gruodžio mėnesio plenarinėje sesijoje. Taigi situacija yra tokia. Ar kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Ne. Dėkoju visiems už parodytą pasitikėjimą. Taip pat dėkoju Elizabeth Schröter. Ir tikiuosi, kad e, artimiausioje plenarinėje sesijoje, jį pakartos tą patį pasisakymą, kurį e, išsakė praėjusią plenarinėje sesijoje dėl šio klausimo įtraukimo skubos tvarka. E, pakeitimus reikia teikti iki lapkričio 19 vidurdienio, galima teikti tik anglų kalba e, su elektroniniu parašu, o balsuosime dėl šio pranešimo lapkričio 26 ir po to svarstysime visus pasiūlymus plenarnėme posėdėje e, e, gruodžio mėnesį. Baigiame šio darbo tarkės klausimo svarstymą ir dabar perėmėme prie 16 darbo tarkės punkto ir žodį jį pristatyti suteiksiu Adamui Kosai. Jis pristatys 20 pakeitimų pateiktų jo pranešimui dėl Europos komisijos 7 ir 8 pažangos ataskaitos dėl ES anglaudos politikos 2013 strateginio pranešimo dėl programų įgyvendinimo 2007-2013 metais. Ačiū už man sutiktą galimybę pasisakyti. Ir norėčiau visų pirma padėkoti kolegoms, e, ypač ponui Čiaba Ori, už jo darbą ir jo indėlį ir už, taip pat už tai, kad mane pavadavo paskutinį kartą, paskutinėme posėdėje. Nuo to posėdžio buvo pateikta 20 pakeitimų, iš juos peržiūrėjau ir mano nuomonė dėl visų jų yra teigiama. Manau, kad e, jie eina tą pačią, visi eina tą pačią linkme ir aš jiems pritariu. Ir taip pat norėčiau informuoti jūs, kad, man atrodo, mums pavyks pasiekti reikalingo kompromiso ir darbą svarsydami šį teisės aktą m, mm, užbaigsime gana sparčiai. Bet norėčiau ir pasidalinti kai kuriais pastebėjimais. Nemažai pakeitimų yra panašus ir kalba apie tą pačią asmenų grupę, bet e, juose vartojami skirtingi terminai e, apibūdinantis, apibrėžti tą, apibrėžiantis tą asmenų grupę ir aš rengiuosi e, tą klausimą iškelti šešėlinių pranešėjų posėdyje ir užtikrinti, kad mes visi susitartume dėl šių terminų. E, ponios Harkin pateiktas pakeitimas. Norėčiau paprašyti ponios Harkin paaiškinti, ką ji turi omeny, kai kalba apie skirtumus tarp šalių, kurios dalyvauja programoje ir kurios nedalyvauja programoje. Apie kokias šalis kalbama kas čia turima omeny. Visi kiti pakeitimai man yra aiškus ir aš jiems pritariu. Taigi, kuo skiriasi, kur tas atotrukis tarp šalių, kur, kurios dalyvauja programos ir kurios nedalyvauja. Tų, ir tų, kurios nedalyvauja. Dar vienas pakeitimas, ponios Papadopulų. Jame kalbama apie šalis, apie kitą šalių grupę. Man atrodo, kad turimi omeny, omeny regionai. Reg... Pietų ir šiaurės regionai, kurie susiduria su tomis pačiamis problemomis, kalbant apie sanglaudos fondą. Ačiū. Ačiū, kas norėtų pasisakyti. Atsiprašau, kas norėtų pasisakyti. Ponas Sarkas, prašau. Ačiū pirmininkė ponu Papadopulu ir tų, kurio nėra, aš noriu padėkoti už nuveiktą darbą ponui Kosa. Ir už tai, kaip jis buvo pasirengęs su mumis bendradarbiauti dėl tų pakeitimų, kurios pateikė Papadopulus. Aš tikiuosi, jog nebus jokių problemų pasiekiant susitarimo dėl galutinių rezultatų. Galbūt mano kolega galėtų atsakyti jūsų patytą klausimą dėl šalių ir regionų aš pats negaliu atsakyti, bet galbūt jūs žinote, jog yra tam tikros šalis ar regionai, šalis, kuriuose, kurių visi regionai yra paveikti e, tam tikrų sąlygų, pagal kurias yra teikiamos pagalbos programos. Ir kalbant apie tas programas, kyla problemų, kad kartais taikomos sankcijos ir eliminuojamos tam tikros lėšos. Ir tai gali paliesti visas šalis priklausomai nuo sąlygų, pagal kurias yra teikiama pagalba. Taip, reikia kalbėti apie regionus, tačiau reikėtų kalbėti ir apie konkrečias šalis, kurios patiria tam tikro apribojimų dėl sanglaudos politikos taikymo. Ir baigdamas, ponia Koza, norėčiau Jums pasakyti, neturėtumėte analizuoti tų pakeitimų, kurias patikė kolegos, tų pakeitimų, kurie nepatenka į mūsų komiteto kompetencijos sritį. Pavyzdžiui, 18, kuris tikrai yra už mūsų kompetencijos ribų ir dėl to tie pakeitimai turėtų būti atmesti. Diskusijos dėl ekologiškos energijos ir kitų klausimų, kurie tikrai nepatenka į mūsų komiteto kompetencijos sritį. 18 pakeitimas ir 24 turėtų būti atmesti pakeitimai. Ir norėčiau sekretoriato paprašyti pasirūpinti, kad tikrai e, tie pakeitimai būtų atmesti. Atsiprašau, sako kolegas, man, kol, kalbėtojas, e, mano padėjėja. Ką? Sakė, kad kitame pranešime bus komentuojami šie pakeitimai. Ačiū, dabar perdusiu žodį. Thank you. Thank you very much and thank you to Mr. Koza. Uh, you asked me a specific question in regard to a... Ačiū, ačiū ponė Kozis, pateikėte klausimą dėl pirmo pakeitimo ir ponas Cirkas iš dalies atsakė mano vardu. Jeigu pažiūrėtumėm į pranešimą, į, į ataskaitą strateginę, kurią pateikė komis, komisija, matoma, kad poveikis tikrai nėra vienodas valstybėse narėse. Valstybės narės, ypač kur tas programa yra taikoma, turi e, problemų dėl bendro finansavimo, dėl fiskalinio konsolidavimo. Ir galbūt tai ir nėra tinkama svarstyti klausimas čia, galėtumėm dėl to diskutuoti. Bet aš manau, kad reikia svarstyti šį klausimą, reikia dėl jo diskutuoti ir, kaip sakė ponas Irkus, yra numatytos ir tam tikros sankcijos, bet čia yra kita istorija kitom diskusijoms. Komentaras, kurį aš noriu pateikti, yra susijęs su 16 pakeitimu. kur kalbama apie e, rūpinimas neįgaliais šeimos nariais. Aš išbraukiau neįgalius asmenys, kalbėjau tik tai apie prižiūrinčius, globojančius asmenys plačiaja prasme. Manau, kad bus pritart tokiam patikimui. Dėkoju. Ar būtų dar kolegų norinčių pasisakyti, prašau. Elisabeth Šretar. Ačiū, trumpai kalbėsiu. Aš labai esu susidomėjusi šiomis diskusijomis, nes šiuo metu yra tikrai kažkaip puolama sanglaudos politika ir bus makroekonomikos sąlygos nustatytos taikant šią sanglaudos politiką. Yra svarbu, kad sanglaudos politika ir makroekonominės sąlygos kad šie du elementai neprieštarautų vieni kitam. Jeigu norime užtikrinti, kad pinigų srautai būtų skiriami regionams siekiant tinkamų rezultatų, reikia numatyti tokias sąlygas, kai galima būtų tai sustabdyti. kai tokie regionai būtų pripažinti, kad ten reikia pagerinti sąlygas, tuomet reikėtų tas lėšas skirti. Tikiuosi, kad bus pritarta. Dabar komisija, komisijai žodis. To... Ačiū, kad suteikėte progą pasisakyti šiuo klausimu. E, tiek pažangos ataskaita, tiek strateginė ataskaita E, vienas kitą papildo, kadangi pažangos ataskaitoje analizuojama situacija, strateginėje ataskaitoje daromi pasiūlymai ir apibendrinama sanglaudos politikos įnašą sprendžiant įvairiausias problemas kylančias krizės metu. Nors mes atsigauname po recesijos, krizės poveikis, kaip minėta, yra nevienodas ir dar nesibaigęs. Mes vertiname, kad konvergencija, kalbant apie nedarbą, padidėjo. Vyriausybių biudžetai taip pat nukentėjo, taip pat sumažėjo vietos valdžios institucijų galimybę bendrai finansuoti programas ir užtikrinti tinkamą viešų investicijų kiekį. Tačiau egzistuoja galimybė išspręsti dokumente minimas problemas. Pavyzdžiui, viešųjų paslaugų kokybės klausimas, ypač miesto zonose. ESF iš tikrųjų šiame kontekste labai naudingas. Kaip žinome, tai yra, e, žinome, kad vienas iš augimo variklių yra žmogiškasis kapitalas ir aktyvi darbo politika. Kai dėl makroekonominių sąlygų, kurios buvo paminėtos praėjusiame pasisakyme, komisija laikosi nuomonės, kad sangaudos politika geriausių rezultatų pasiekia esant sveika makroekonominiam klimatui. Europos parlamentas yra išreiškęs savo nuomonę dėl šio klausimo, tačiau mes vis dėlto įtraukėme makroekonominės sąlygas į savo pasiūlymą. Esame pasiruošę atsakyti į visus klausimus šią prasme ir norime užtikrinti šios temos pusiausvyrą proporcionalumą. Ačiū. Ponas Sarkas dabar. Ne, jis jau kalbėjo. Bet aš norėčiau papildyti komisijos pasisakymą. Man atrodo nerima keliantis dalykas, kad žmonės, kurie turėtų ginti sanglaudos politiką, dabar ją suplaka su makroekonominiais kintamaisiais. Makro Ekonominis proporcingumas reiškia, kad turėtume užtikrinti, jog prieinami bus visi ištekliai, kadangi nedarbo ir skurdo lygis yra nepakeliamas. Komisija dabar siekia 100 procentų, bet jai pavyks pasiekti tik 50 procentų. Ar norėtumėte užbaigti šias diskusijas? Pone Harkin, Aš kalbėsiu tik pusę minutės. Noriu visiškai pritarti tam, ką pasakė ponas Sarkas. Ir nieko daugiau nekartosiu. Ačiū dabar, ačiū dabar ponas Koza. Ačiū. Pirmininkė. Aš taip pat pritariu tam, ką pasakė ponė Šroder ir kolega Serkas. Tai nėra atsitiktinumas. Dauguma jo pakeitimų taip pat atspindi šią nuomonę. Dėkoju poniai Harkin už paaiškinimus dėl pirmojo pakeitimo. Visa tai nekels problemų. O kai dėl šešioliktojo pakeitimo, dar sėki pakartosiu, kad manome, kad galvojame apie tą patį dalyką, apie tą pačią situaciją, bet kitais terminais ir tikėdamėsi kitų dalykų. Nežinau, ar pavyks surasti kompromisą. Tikiuosi, kad taip. Ir tikiuosi, kad pavyks bendradarbiauti su kolegomis ir esu tikras, kad rasime tinkamą sprendimą. Ačiū. Euh, Ačiū. 25 e, lapkričio mes aptarsime kompromisinius pakeitimus ir e, regi komitetas e, kitais metais baigs šio dokumento svarstymus. Dabar pereiname prie 17 punkto. Davido Kasa pranešimo, kurio nematau. Ponas Koza jį pakeičia. Čia kalbėsime apie, 2000, apie 25 pakeitimus pateiktus 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos pranešimui. Envi ir ITRE komitetai taip pat turi pateikti savo nuomonę dėl 51 straipsnių. Pranešiau žodis jums. Köszönöm szépen a szót, Kassa úr helyett. Ačiū, ponia pirmininkė pavaduoju poną Kazą ir pabandysiu pristatyti, perduoti jums jo žinę. Dėkoju visiems kolegoms už e, darbą, ypač šešėliniams pranešėjams, taip pat nuoširdžiai dėkoju už pateiktus pakeitimus. Pono Kazos nuomonė, e, dauguma pakeitimų yra priimtini, ten pritariama jo nuomoniai ir tokiu būdu bus galima parengti neblogus kompromisus. Jis parengė penkis kompromisus ir juos persius šešėliniam pranešėjam šiandien vakare arba rytoj iš ryto. 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22 23, 24 yra pakeitimai, kurie yra aprepti kompromisiniuose pasiūlymuose. Manau, kad taip užtikrinama nebloga pusiausvyra. Toliau trečias, ketvirtas ir šeštas pakeitimai. Ponas Kaza tiems pakeitimams pritarė. toliau 5, 6, 17 ir 18. Jis jiems neprieštarauja ir ruošiasi juos įtraukti į kompromisinių pasiūlymų tekstus. Ir ponas Kaza tikisi, kad e, koleg, su kolegomis ir toliau sėkmingai bendradarbiaus ateityje ir kad jam pavyks pasiekti subalansuotą pranešimo tekstą. Pirmininkė, ačiū. Ar kas nors nori pasisakyti? Ponas Serkas. Trumpai. Norėčiau padėkoti ponui Kosai už jo sutiktą informaciją apie kompromisinius pasiūlymus. Ir norėčiau tik patikslinti, kad aš sumaišiau Kazos ir Kosos pranešimus ir savo ankstesnėme pasisakėme, kalbėdamas apie 18-24 pakeitimus ir minėdamas, kad jie kelia problemų mano frakcijai, kad tai ne, nėra užimtumo kompet, komiteto kompetencija. Bet ačiū, ponia Kosa. Pirmininkė, viską laiku išsiaiškiname, taip pat skirtumą tarp koza ir kaza. Viskas susitvarkė. Dabar žodis komisijai. Ne? Prašau, jei taip. Noriu padėkoti ir pasakyti, kad komisija iki 2014 pradžios rengėsi pateikti konkretesnį pasiūlymą dėl 2030 klimato ir energijos, energetikos politikos strategijos. Šios, ši strategija yra svarbi, nes e, jos tikslas paremti žaliasias technologijas ir e, tokiu būdu skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje. Šiuo metu rengiame poveikio vertinimo studiją nagrinį, ir joje e, ypač daug dėmesio skiriame užimtumo klausimui. Ir būtent todėl džiaugiuosi, kad jūs minite 5 milijonus skaičių, kuris yra komisijos dokumente, bet šiuo metu vertiname poveikį užimtumui, vertiname ES e klimato politikos ilgalaikį poveikį užimtumui ir bandome ir kol kas Kalbant apie poveikio vertinimo studijos išdav, išvadas, e, dėmesys pasi, dėmesys bus skirtas kitiems sektoriams, akcentuojant užimtumo kūrimo galimybės ir taip pat reikės atitinkamai atsižvelgti į užimtumo ir mokymų sektorius e, poveikių užimtumo galimybėms. Ačiū. Pranešės ponas Koza. Ačiū, ponė pirmininkė. Galiu tik patikinti jūs, kad e, perduosiu visas jūsų išsakytas pastabas ponui Kazai ir taip pat pasidžiaugti, kad e, esame susipažinę su visais pakeitimais ir kad visi pasiūlymai jau pateikti. Kompromisinius pakeitimus svarstysime 17 lapkričio, paskui balsuosime prieš perdadami mūsų komiteto nuomonę laiku įtre komitetui, kuris balsuos sausio 9 ir plenarnėme posėdėje šis klausimas bus svarstamas vasario mėnesį. Toliau paskutinis darbo tvarkės punktas užimtumo ir socialinių reikalų komiteto delegacijos vizitas Kroatijoje 2013 rugsėjo 19-20. E, šiai delegacijai vadovavo ponas Čiaba Ori ir e, jam padėjo ir ponia Edith Bauer. Prašau. Nagyon röviden megpróbálom összefogni, hallja, nem nagyon vagyok jól. Ačiū, aš pabandysiu trumpai pakalbėti apie šį tekstą. Iš tiesų, ne aš buvau pati svarbiausia šios grupės narė, ponas Ry buvo svarbiausias, ją, jį lydėjo Filip Bulen ir Ruzeto Mačiš iš ECR. Štai tokia grupė, delegacija dalyvavo Kroatijoje Zagrebe. Turiu dvi svarbės pastabas. Pirmiausia, nedarbo lygis yra 50 procentų tarp jaunimo, tai yra trečia, trečias rezultatas pagal blogumą Europoje. Ir jeigu pasižiūrėtume į Kroatijos jaunimą, 80 procentų jaunų žmonių neturi tikro rimto darbo, tai yra kažkokie nedėlį, nerimti darbeliai su labai, pagal labai trumpos trukmės darbo sutartis. Taigi Europos jaunimo garantijų iniciatyva turėtų būti ypač aktuali šiuo atveju, siekiant užtikrinti ateitį jaunimui. Antra pastaba. Labai aukštas yra nelegalaus darbo lygis. Nes nebuvo primtas įstatymas dėl sezoninių darbuotojų. Ir sezoninių darbuotojų padėtis žemės ūkio sektorėje buvo įteisinta, legalizuota. Ir dabar nelegalaus darbo lygis siekia šiuo metu 30 procentų. Mes kalbėjome su pilietinės visuomenės atstovams ir mums buvo pasakyta, kad iš tiesų tam tikrose sektoriuose tas e, nelegalaus darbo lygis yra žymiai e, aukštesnis, kai kuris siekia 60 procentų. Ir tai visų pirma susiję su paslaugų sektoriumi. Kroatija šiuo metu vykdo darbo kodekso reformą ir akivaizdu bus bandama kovoti su nelegaliu darbu. Ir leiskite pateikti paskutinę pastabą. Mūsų vizitas buvo tam tikrą prasme keistas, nes iš tiesų Kroatija kovoja su Europos komisija dėl tam tikrų klausimų. Kroatija nėra patenkinta, nebuvo labai patenkinta mūsų vizitu. Čia kalbama apie įgaliojimų susijusių su žvalgybos vadovais, kurie įvykdė labai žiaurius nusikaltimus. Ir dvi dienos prieš Kroatijos įstojimą Europos Sąjungą buvo priimtas sprendimas dėl Europos arešto orderio tuos menų atžvilgių. Atž Kroatija sako, jog jinai nepritarė tiems arešto orderiams europiniams. Tai buvo, apie tai buvo daug rašoma spaudoje ir kalbama. Ir štai tokiame kontekste tikrai tas klimatas nebuvo labai draugiškas mūsų vizito metu Kroatijoje. Taip pat yra europinis projektas vykdomas susijęs su informacinėmis programomis su informaciniu mokymu, švietimu jaunimo. Kalbama apie nedėlės grupės, 40 asmenų grupės ir tas projektas yra labai įdomus mm, ir sėkmingas jauniems žmonėms. Tiesiog norėjau kažką ir pozityvaus pasakyti, jog yra ir labai įdomių ir sėkmingų projektų vykdomų Kroatijoje. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Atrodo, kad ne. Tuomet Dėkuoju Edith Bauer už svarbą, svarbų vizitą Kroatijoje. Taigi, baigiame mūsų darbo tvarkės klausimus. Nėra klausimų prie kitų klausimų punkto, 19 punkto. 29 dieną lapkričio vyks neįlinis posėdis Strasbūrė, bus kalbama apie balsavimą. 18 lapkričio reikės dėl balsavimo pasitarti. Ketvirtadienį ryte susitiksime su ekonomikos ir finansų komiteto atstovais. Išklausysime Oliren komisaro pasisakymo ir Laslo Andor bus kalbama apie augimą ir ankstyvo įspėjimo mechanizmą, kuris buvo paskelbtas Europos komisija vakar. Dar yra numatyti du posėdžiai 25 ir 26 lapkričio. Pirmasis popietė, antrasis ryte. Dėl 19 punkto kolega norėjo iškelti vieną klausimą. Jums žodis. Uh, äh, Dankeschön, Frau Vorsitzende, dass Sie mir noch das Wort geben. Ich möchte uh, hier wirklich so ganz. Ačiū, pirmininkė, už sutiktą žodį. Norėčiau, kad būtų į protokolą įtraukta, jog aš apgailestauju, jog šis komiteto posėdis vyksta frakcijų savaitės metu. Uh, Žinau, kad yra įvairių priežasčių, tačiau frakcijų savaitės turėtų būti skirtos tik tai frakcijų darbų. Norėčiau, kad tai būtų įtraukta į protokolą. Euh, Gerbiamą kolegę, suprantu jūsų susirūpinimą, bet jeigu jūs pasižiūrėtumėte į mūsų darbo tvarkos taisyklės, Bibliją vadinamąją, Ten yra lentelė, kalendorius ir ten yra aiškiai nurodyta, jog ši darbo diena yra dalyjama tarp komitetų ir frakcijų. Tai mums nekelia problemų, nes frakcijos nariai gali dalyvauti atskiruose posėdžiuose e, Europos parlamente. Aš suprantu jūsų pastabą, aš pritariu ir apgailestauju, didelė dalis kolegų negalėjo dalyvauti šiom komiteto darbe. Dėkuoju tiems, kurie galėjo dalyvauti ir iki pabaigos posėdžio čia yra su mumis. Kai mes patvirtinsime savo darbo kalendorių kitiems metams, pasistengsime užtikrinti, kad tokia situacija nepasikartotų. Ir čia yra pasidalinimoje atsakomybė, kaip reikėtų organizuoti darbą ir kokia kryptimi reikėtų dirbti tiek komitetams, tiek frakcijoms. Tas dubliavimasis dėja nesusijęs su mano kompetencija. Noriu Jums padėkoti. Ir kitą pirmadienį, 18 lapkričio, 19 val. Strasbūrė bus mūsų kitas posėdis. Ačiū.